Señoras y señores diputados, vamos a comenzar la sesión con el último. Gerbiami kolegos, tęskime mūsų šios dienos posėdį, perkim prie paskutinio darbo tvarkės klausimo, tai yra pasaulio ekonomikos valdymas. Ponas Hokmark yra pranešėjas. Mes taip pat e, žinome, kad pagrindinių frakcijų šiandien pranešėjai dalyvauja posėdėje, tad nebegaiždami laiko, tęskime. Pone Hokmarkai, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad turime progą surenkti šią diskusiją. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems kolegoms už pateiktus pakeitimus. Aš pats manau, kad politinių požiūrių bus nesunku e, pasiekti kompromisu. Mano ketinimai yra štai tokie. Birželio 27 vyks klausimai. Ir paskui pasižiūrėsime, ar galima surenkti diskusiją dėl e, kompromisų dėl svarbiausių paragrafų. Šešėliniai pranešėjai ruošiasi ir paskui komitete vyks svarstymas rugsėjo mėnesį, o paskui spalį balsuosime. Planas jau yra sudarytas. Kai dėl atskirų pakeitimų, aš manau, kad struktūra yra daugmaž aiški. Jeigu atsiras didesnis poreikis glaudesniam bendradarbiavimui, diskusijoms, jeigu atsiras poreikis diskutuoti dėl taisyklių, dėl ekonomikos bendros valdysenos, tai tuomet diskutuosime toliau. Didysis dvidešimtukas taip pat e, e yra minima šiuose diskusijose, tai yra dvidešimties labiausiai išsivyščiusių ekonominių požiūrių šalių klubas. Mes taip pat turime ir kitų globalių struktūrų, iš naujai iškylančios ekonominės valstybės. Kitos įvairios šalis, G7 ir G8 taip pat yra dar papildomos struktūros. Aš manau, kad G20 e, yra viena iš svarbiausių struktūrų. Diskusijoms apie bendrą ekonominę valdyseną, tai buvo svarbiausia struktūra. Mes diskutavome dėl naujų taisyklių, remdamiesi tam tikrų bendrų pagrindų. G20 silpnusios pusės taip pat buvo e, pastebėtos, nes trūksta skaidrumo, trūksta atskaitomumo, trūksta universalumo ir taip pat, kaip jau sakiau, skaidrumo. Trūksta tinkamo sprendimų įgyvendinimo. Dėl to savo pranešime aš ir sakau, kad turime rasti būdų atsižvelgti į G20 sprendimus, bet turime nepamiršti ir kitų struktūrų. Pavyzdžiui, Tarptautinis valiutos fondas yra egzistuojanti struktūra, kuri gali užtikrinti tam tikrą atskaitomumą, skaidrumą. Tai būtų neblogas variantas. Tuo pat metu e, įgytume galimybę užtikrinti geresnį skaidrumą ir geresnį primtų sprendimų gyvendinimą. E, aš peržiūrėjau šiek tiek pakeitimus, daugelis pakeitimų. Praktiškai didžiosios dalis frakcijų pakeitimai yra susiję su tomis struktūromis, su e, tuo geresnių sprendimų primimo subalansavimu. Taigi, kaip jau aš jau sakiau, laikantis tos struktūros bus nesunku suformuoti kompromisus ir dėl jų paskui tartis stengsiuosi dirbti taip, kad visi būtų patenkinti, jeigu taip galima pasakyti, arba, na, kad jiems patiktų tie kompromisai. Galiu jau dabar pasakyti, kad pono Kliūnin guliar e, pakeitimai yra iš tų, kuriuos nesunku įtraukti į dokumentą, rašyčiau prie jų pliusą. Jų pagrindų bus galima parengti paketimus. Kai dėl pono Lambertso, tai norėčiau pasakyti, kad mūsų požiūris į kai kurios dalykus yra skirtingas ir manęs tai nestebina. Tiesiog dar turėsim tartis dėl kai kurių aspektų. 22 ir 57 tokių, jūsų pakeitimai su šiais numeriais atrodo tinkami ir nesunku jiems pritarti. Vyko diskusijos šiais klausimais. Pone Beres taip pat pakeitė, e, pateikė pakeitimų, yra tokių, kur aš mielai pažymėčiau pliusiuką. Na, dabar svarbiausios dalis. Pirmiausia, ketvirtasis pakeitimas. Tad manyčiau, kad yra svarbiausia pasakyti štai ką. Čia svarbu paminėti Tarptautinių valiutos fondą ir valiut, valiutas. Valiut, čia kalbam apie valiutos kor, e, konvertavimą, kalbam apie Kinijos problemas. Nes jeigu norima, kad TVF suteiktų teisę naudotis šią valiutą laisvai, tai tuomet turi būti priimti sprendimus su šita valiuta. Kol kas jeigu, e, dar reikia šioje srityje priimti sprendimus. Kai kas kelia klausimus dėl Tarptautinių valiutos fondo restruktūrizavimo. Tačiau turime suprasti štai, kad egzistuoja neformalios struktūros, G20 ir visai lei kitų, bet mums reikia ir kitokių tarptautinių struktūrų, kad būtų daugiau stabilumo, patikimumo ir sprendimų gyvendinimo saugumo. Mums svarbu remtis tarptautinių valiutos fondų. Kaip tą daryti? Manau, kad dėl to dar turėsime diskutuoti tarp šešėlinių pranešėjų. Poniai Beres, norėčiau pasakyti štai ką. Bent jau du iš jūsų pakeitimų yra tokie, kuriems galėčiau pritarti. Džiaugiuosi tuo, nes ne visada būna, kad mes sutartume. Ta, dirbsiu toliau prie šio dokumento, dėkoju uždėmesi. You, um... Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už parengtą pranešimą. Pan Pranešimo projektas <clears throat> yra puikus pagrindas, kuriuo remiantis galima dirbti toliau. Čia yra bent jau svarbiausi dalykai suminėti. Ir dabar lauksime galimybės toliau diskutuoti dėl kompromisų. Tai bus e, tikriausiai tas žingsnis, kuris padės mums parengti labai tvirtą ir gerą pranešimą. Reikia pasakyti, kad Globalizacija vyksta labai sparčiai, ekonomikos šuoliai buvo didžiuliai pastaruosius du dešimtmečius. Kai kurios šalis, kurios buvo laikomos naujoje iškylančiomis ekonomikomis, tapo stipriomis ekonomiškai svyščiomis valstybėmis. Taigi ekonomikos šuoliai, kaip jūs jau, buvo didžiuliai. Tačiau, tačiau, negalime nematyti dramblio kambaryje. Matėme, kad ekonomikos e, patyrė nuosmukį daug kur, Paskui prasidėjo didžiulė recesija, nuo kurios dar kenčiam ir dabar. Bendrai dar sunku išvelgti šviesą tunelio gale. Kai kurios besivystančios šalis e, praranda savo turtus ir tampa vis skurdesnėmis. Tai štai globalizacija yra ir šis aspektas. Iškilo aplinkosaugos E, problemų. Jų taip pat nevalia ignoruoti. Kaip ponas Hokmarkas sakė, aš manau, kad mes dabar turime susitarti dėl institucinės sąrangos, turime susitarti dėl to, kaip globalių lygmenių bus priimami sprendimai. Mes e, turime nuspręsti, kokio pobūdžio valdysenos ir sprendimų priimimo mes norime. Dabar remiamės G20. -tuku ar elgsimės kitaip. E, dėl to e, diskusijų jau buvo, sutarimo nėra. Dabar matome, kad G20 yra tapęs tokiu išplėstu klubu, kur atstovaujama didžiausiams valstybėms, atstovaujama ir didesniems, skurdesniems valstybėms, tačiau mažosios ir skurdžios valstybės neturi ten jokio balso. Tai yra vienas aspektas. O paskui reikėtų kelti klausimą, kaip visą tai organizuoti. Kol kas, jeigu siek, viskas sprendžiama konsensuso pagrindo, vyksta vadovų susitikimas, vadovų susitikimų, jeigu ir toliau tai bus, sunku bus priimti sprendimus, detalius sprendimus. Ir paskui sunku pasižiūrėti, kas buvo nuspręsta ir kaip tai buvo įgyvendinta. Sunku įvertinti, kas ir kur nebuvo atlikta. Taigi, koks G20 yra vaidmuo, ko, kaip, kaip turėtų būti ši organizacija atskaitinga EBPO ar Tartautiniam valiutos fondui, nes EBPO e, su tarptautinėmis institucijomis turi labiau e, struktūruotus santykius ir su G20 taip pat. Ten egzistuoja labai tvirtas sekretoriatas ir galite pasižiūrėti tinklalapyje ir pamatysite, kad ten ši organizacija turi palaikymą ir kitų tarptautinių organizacijų. Ir e, dar vienas svarbus institucinis aspektas yra ES vaidmuo ir būtinybė kalbėti vienu balsu. Kol kas dėja to nėra, kalbant apie e, pasaulio ekonomikos peizažą. Mes girdime daug balsų, įvairių balsų, kai kurie garsiau aidi negu kiti. Tai štai, taip ir tęsiasi tokia situacija. Tad turėtume pritarti šiam pranešimui ir turėtume daug aiškiau pasakyti, kad ES vieningai turėtų reikšti savo nuomonę, kalbėti vienu balsu, kuris būtų tvirtas ir patikimas. Dabar įvairūs kiti dalykai. Didžiausias dalykas ir svarbiausias dalykas yra disbalansas, apie tai plačiai kalbama. Tas disbalansas pasireiškia tuo, kad vienu, vienur matomas perteklius, pernelyg daug su, sutaupoma ir visiškai sustojęs yra vartojama, vartojimas. Turime šalių patiriančių deficitą, kur vartojama daug, bet trūksta investicijų. Tai štai, reikalinga simetrija. Dėl to mes ir sakome, kad tiek pasaulinių lygių, tiek es lygių reikalingas balansas, simetrija. Nes e, taip jau yra pas, pasaulyje. Jeigu nori kažką pakelti, kažką reikia nuleisti į žemesnę padėtį. Jeigu e, auga paklausa, vadinasi, turi didėti pasiūla. Tiek apie Kiniją, tiek apie Junktinės valstijas tą patį galėtume pasakyti, tiek apie Europos Sąjungą. E, valiutų kursas. Mes norime, kad tai būtų skaidrų sprendimai, priimami be jokios spaudimo ir kad nebūtų čia jokios nesažininkos konkurencijos, kad nebūtų spekuliuojama valiutų kursais, nes tai skatina disbalanso didėjimą. Reikėtų sukurti naują pasaulinę e, valiutų sistemą, kuri būtų efektyvesnė už dabar turimą. Reikėtų išsiaiškinti, kas kokias teisės turėtų turėti. Galbūt doleris, pavyzdžiui, toliau galėtų būti naudojamas kaip rezervų valiuta ir galima būtų ją naudoti šalims sprendžiančioms ekonomikos problemas. E, tačiau žinoma, kad ir jungtinėse valstijose ekonominių sunkumų patiriama. Mes taip pat turėtume sustiprinti finansinį reguliavimą, turėtume uh, tai, kas nuspręsta vienoje Atlanto pusėje, atsispindėti ir kitoje jo pusėje. Tie standartai turėtų būti tie patys. Ir aišku, turėtume pasitelkti kai kurių finansinių institucijų arbitražą. Mes, aš manau, turėtume susitelkti prie šių klausimų, turėtume juos iškelti, nes pasaulis yra nusipelnęs žymiai geresnės. E, E, institucinės sąrangos ir daug geresnio ir skanesnių sprendimų prieimimo. E, na, džiaugsiuosi galėdamas diskutuoti toliau su šešėliniais pranešėjais ir su kitais kolegomis, tačiau pono Hokmarko pranešimas yra puikus, norėčiau dar kartą padėkoti jam už darbą. Muchas gracias, señor presidente. I, I will use the language. Ačiū, kalbėsiu angliškai, nes būtent angliškai mes bandome kalbėti kaip pranešėjim. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Hokmarkui. Aš nebuvau, kai jisai pristatinėjo projektą. Labai ačiū už darbą e, su šiuo pranešimu. Man pasirodė, kad labai patikimas ir labai subalansuotas tas pranešimas. Kai galvojame apie galutinį tą pranešimą, tai reikia atsižvelgti ir į tai, ką darė komitetas, e, spręsdamas klausimus susijusius su krize, nes reikalingas kaip didesnis nuoseklumas. Mm, norėčiau pabrėžti kai kurias pozicijas, kurios man labai svarbios. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Europos Sąjunga turėtų dalyvauti kaip galima daugiau tarptautinių organizacijų. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, TVF eurozonai turi būti vienintelė būstinė Europos Sąjunga turi kalbėti vienu balsu e, tame daugiapolinškame pasaulyje. E, taip pat norėčiau pakalbėti apie daugia, š... apie daugia šalių santykių su pagrindinė valiuta. Mes turime ryštingiau kovoti su e, dempingu, su valiutiniu dempingu, kurį vykdo tokios šalis kaip pavyzdžiui Kinija. Ir galbūt galima būtų e, numatyti kažkokią skatinimo sistemą, kad visos e, kylančios ekonomikos galėtų sekti tokiu pavyzdžiu. Aš pritariu pono DAF pakeitimui, būtent tokią linkmę reikia ir eiti. Dabar norėčiau pasisakyti dėl mokesčių, finansinių sandorių apmokestinimo. Visa tai, priklaus, visa tai reikia įvesti dėl to, kad vis didėja viešoji skola, tačiau jeigu jau įvesime tą mokestį, tai reikia įvesti pasauliniu mastu. Aš e, sutinku su tuo, kas buvo sakoma praeitą savaitę Mario Draghi šiame komitete. Jis netrukus taps Centrinio banko uh, prezidentu. Jis šiek tiek nerimavo dėl to naujo mokesčio įvedimo. Aš nepritarčiau tokio mokesčio įvedimui, jeigu jis būtų įvedamas tik tais Europoje, nes tuomet iš Europos e, plūstels kapitalo srautai ir mes nepasieksime laukto rezultato. E, tai yra labai svarbus klausimas šiame pranešime, kituose taip pat. Ir reikėtų padaryti, e, kurti aiškę finansinę ir institucinę sąrangą tarp Europos ir, ir Amerikos. Gracias, señor Tramosa. Monsieur Lambert, s'il vous plaît. Ponas Lambert. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjui. Jūs labai maloniai pasisakėte, išreikšdama savo nepritarimą. Na ir tai mane labai džiugiai nuteikia. Aišku, galima kai kuriais klausimais sutarti, kai kuriais nesutarti, tai yra savaime suprantama. Kokią poziciją užimsime liberalų atžvilgių. Dar nežinau. Aš nenorėčiau, kad būtų kuriamos dirbtinės kliūtis vien dėl to, kad jos būtų kuriamas. Mums reikalingos griežtos taisyklės E, prekybos rytyje ir e, Bet e, ekonom, o ekonomistai tuo tarpu neturėtų e, kartelės nuleisti per daug žemai ir taisyklės padaryti tokias, kurių, kurių neprivaloma laikyti. Aš labai daug su jumis bendradarbiavau įvairiais klausimais ir pastebėjau, kad kai kuriais klausimais galime sutarti. Norėčiau šį beitą nurodyti. Suti, e, sutinku, kad reikia vienu balsu kalbėti pasaulyje. Tačiau jeigu mums reikia tos pasaulinės valdysenos, bet mes dar esame labai toli nuo jos, dar labai negreitai jinai bus sukurta ir man ta, mane tas neramina. mes mhm. turime įvesti tą finansinių sandorių mokestį. Bretonvudo susitikimai tą parodė, reikėtų pasakyti, kad Europa yra įvairių, sakykime, norų e, samplaikai, mes turime kalbėti vienu, žodžiu, vienu balsu, kad e, parodytume tai, ko dar kiti nepadarė, kad, kad visi siektumėm bendrų interesų. Mes nusistatę esame tikslą turėti pasaulinę ekonominę valdyseną, tai yra labai uh, kilnus tikslas, tačiau nemanau, kad greitai mes jo pasieksime. Su Doha, su PPO susitarimai, su G20 labai viskas sunku, taigi matome, kad e, e, viskas labai gražu, tačiau tai yra tarsi tuščias keutas, nėra, nėra pripildytas jis turinio. G20 galima labai gražiai pašnekėti, o toliau vėl visi darys taip, kaip darė. Taigi G20 nepakeistos ekonominės pasaulinės valdysenos. Procesas tikrai užsitęs, mes, tikslą, mes to turime tikslo siekti, bet procesas tikrai užsitęs. kai kalbėjome apie ES e, bendrą valdysiną, tai juk e, ne vien kalbėjome, mes dar ir veikiame. Pirminė žaliavos sausrų problema Europoje, o kalbant apie pirminės žaliavas, tai tikrai mm, konstatuojame, kad labai rimta problema jų išaugusios kainos. Mes turime spręsti tokį, tokią, mes turime spręsti e, skurdžiausių šalių problemas su ta ekonominė pasaulinė valdysena, ne tik tais geriausiai išsivyščiusių. Aš nenorėčiau pasakyti, kad kapitalo srautai turėtų judėti tik atskirų valstybių viduje, tikrai ne, tačiau turime išsiaiškinti, kaip jie judės. Norėčiau pasakyti, kad e, suskirstyti kartais yra siūloma viską atskiromis dalimis, o tas dalis būtų verta atverti, nes jeigu įsivaizduotume globalią ekonomiką kaip laivą, matome, kad tas uh, atskirų dalių egzistavimas, kurios yra uždaros hermetiškai atskirtos vienos už kitų, gali padėti. Aš manau, kad dėl kapitalo srautų šį beitą būtų galima nuveikti. Šįryt sulaukėme Bermudų ministrės pirmininkės vizito. Ir tiesiog aš nebuvau nuotaikos juokauti, bet ji mums bandė sakyti, kad žmonės į Bermudus atvyksta dėl to, kad ten yra didžiausias pasaulio finansų centras. Na jau, na jau. E, ten tiesiog finansinės sąlygos yra e, labai liberalios. Net kad ir koks liberalas bebūtumėte, jeigu mažėja mokesčių spaudimas, tai tuomet turbūt sunku būtų nesutikti, kad pirmiausia ko mums reikia daryti, tai kovoti su mokesčių sukčiavimu, su vengimu. Nes jeigu mokesčiai e, būtų mokami teisingai, mums netektų didinti mokesčių. Ir daugelis e, įmonių naudojasi mokesčių priebėgomis, kartais ES viduje, kartais už jos ribų. Ir tiesiog nulinis mokesčių lygis yra utopija, mes jo niekada nepasieksime. Ir nedemokratiška būtų net kalbėti apie tai. Jeigu mes galėtume mokesčius reikšmingai sumažinti, tai tuomet galėtume užtikrinti, kad viešieji biudžetai būtų labiau subalansuoti. Sutinku su daugeliu pateiktų pakeitimų. Diskusijos, manau, bus įdomios. Maničiau, kad mums tikiuosi bent jau pavyks pasiekti gero sutarimo ir galiausiai priimsime geriausią dokumentą, kaip ir visada Europos parlamente. Dėkui. Ačiū, Filip. Pone Beres. Merci, monsieur. Ačiū, pirmininkė. Ačiū pranešėjui, labai atsiprašau, kad viso pristatymo metu negalėjau dalyvauti kai pateikė e, pakeitimo analizę. Tačiau matau, kad jisai palaiko du iš mano keturių pateiktų pakeitimų. Man visai nesunku įsivaizduoti, kuriuos ir man atrodo, kad tai yra 36 bei 41, e, o ne 161 ir 167. Norėčiau padiskutuoti ir pasakyti, kad visi keturi pakeitimai dera tarpusavyje. Visai ne dėl to, kad per Vanždėmes beres dom, e, domisi vertinimo agentūra, kreditų vertinimo agentūra. Tikrai nereikia išvelgti tame kažko, kažko negero. E, jūs jau nuo vasaros, nuo komiteto esate atsakingas už kai kurios klausimus, kurie dabar yra labai aktualūs. Uh, Pasauliniu mastu, kai išsivyščiusi informatika, kai išsivyščiusios aukštos technologijos, kada siunčiate kažkokį tai į Bermudus e, registruotą laišką arba internetu užsisakote varštą padarytą Taivane, tai Kiekvieną valandą galite žiūrėti internete ir sekti, kaip tie daiktai pas jūs keliauja. Galite pamatyti, kada, kokiu momentu užregistruotas jūsų užsakymas, kada supakuota, kada pakrauta į laivą ir panašiai. Tačiau, e, kalbant apie kapitalo judėjimą, to padaryti negalima. Nors galima ir čia pasitelkti e, šio laikinės technologijas ir jos gali būti naudingos kažkuria prasme. Jungtinėse valstijose, kalbant apie Ot Frank paketą, galima tą situaciją šiek tiek pagerinti ir galima atsekti kažkur, kažkiek tai kaip juda kapitalais. E, tas naudinga įmonių vadovams, kada jie susitinka su generaliniu, e, kada jie rengia generalinius ten posėdžius, e, nes kartais jiems tikrai būna labai sunku viską atsekti ir sunku numatyti, kokia bus įmonės strategija. Amerikiečiai pasitelkė tokį e, kapitalo judėjimo atsekamumo būdą ir tai iš tikrųjų, iš tikrųjų gali būti labai naudinga. Mes kaip europiečiai turime saugotis, kad neatsidurtumėm tokioje situacijoje, kokioje buvome atsidūrę e, su buhalterija, su buhalterijos standartais. Galbūt kažkas pasauliniu mastu pradeda, e, pradeda kažkokią procedūrą, e, bet tą procedūrą pradeda nacionaliniu mastu, nors problema globali. Ir sakykime, kaip ir uh, buhalterių atveju mums reikalingas pasaulinis atsekamumas. Ir reikia, reikia tokių buhalterių, kurie galėtų dirbti pasaulio mastu. Jeigu Europa nesuspės į tą traukinį, tai aišku, kad amerikiečiai labai greitai pasirūpins, kad pasiektų atitinkamos pažangos ir atsitiks vieną gražią taip, kad e, taip ir tokie ir tokie yra standartai, e, atsek, atsekti, kaip kapitalas juda. E, ponios ir ponai, pirkite iš mūsų, iš amerikiečių, tą mūsų nustatytą, sakykime, metodą. E, labai džiaugčiausi, jeigu galėtumėte pas, pri, pritarti tam, ką mes siūlome TVF. Bet dar norėčiau dėl 176-37 pakalbėti pakeitimų. Jie yra susiję. Kodėl? Todėl, kad tokioje srityje, kur niekas nesidomėjo tais klausimais, arba galbūt pakankamai nesidomėjo tais klausimais ir per daug neinvestavo į šį klausimą, nes mane, kad e, per daug viskas kainuoja, neapsimoka investuoti ten, kadangi kitur galima uždirbti pinigų. Taigi tie, kurie kažkokį tai konkretų darbą šioje srityje pradėjo ir privatizavo tam tikras e, viešasias rytis, kurios priklauso nuo informacijos, tai čia turiu galvoje pirmiausia vertinimo agentūras. Gal jūs norėtumėte, kad suformuluotę dar padirbėtumėm, bet kita vertus reikia būtinai paminėti, kokį vaidmenį atlieka vertinimo agentūros, nes viena papildo kitą. Be kita ko, tai, ką pasakė ponas Limusai, turi prasmės. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kai kurias išvadas, kurias dabar parlamentas kaip tik aptarinėja krizių komitete. Nes nereikia, kad iš vienos pusės būtų sakoma viena, o iš kitos pusės visai ką kita, kad tie dalykai pernelyg skirtusi. Net jeigu mes nepasieksime e, globalaus valdymo instrumentų sukūrimo, tai bent jau reikėtų pasiūlyti turėti integruotą valdyseną, į kurią būtų įtraukta G20 silpnybės. Nepesiplėsiu, nes puikiai žinome, kur yra kokios vietos silpnos, kokios vietos stiprios. Kolega apie tai jau šnekėjo. reikėtų stiprinti tą pasaulinę valdyseną ir į tą procesą įtraukti G20 bei visas ekonominės struktūras, kurios atsirado metams bėgant. Ir reikia, kad jos dalyvautų ne tik tais e, e, tarptautinio valiutos fondo, e, per tarptautinį valiutos fondą, bet ir per JAV. E, tad, e, kaip matome, su komitetu galime labai daug ką nuveikti. E, dabar dėl e, kapitalų judė, kapitalo judėjimo atsekamumo mes turime pasakyti, kad stebėsienos institucijos neturi pasitenkinti vien tuo, kad stebi, kaip rinkos grįžta prie stabilios situacijos. Jos turi dar stebėti ir tai, kaip siekiama makroekonominių tikslų. Ir jeigu mm, makroekonominės problemos tik stiprės, tai reikia, kad kažkas e, paskambintų pavojaus varpais, o tą turėtų padaryti TVF kaip tik tais. Apie tai dar galima pašnekėti. Dar vienas dalykas. Labai atsiprašau, bet tikrai sunku kalbėti apie pasaulinę ekonominę valdyseną, neužsimenant apie institucija, kuri e, arba e, e, kaip Bazelio komitetas arba USB. Manau, kad galutinėme mūsų rezoliucijos tekste reikia kelti ir šiuos klausimus, nes jie yra labai glaudžiai susijęs su pasaulinė ekonomikos valdysena. Ačiū pirmininkai. Merci, Pervanš. Ačiū, Pervanša. Įvas Stradži. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Nesu šešėlinis pranešėjas, bet manęs kolega prašė tarti porą žodžių šiuo klausimu. Nes jis šiuo metu turi kitų įsipareigojimų parlamente, tad man tenka malonumas pasisakyti už kolegą. Leiskite pirmiausia padėkoti komiteto narių vardu už atliktą darbą. Aš džiaugiuosi, kad buvo parengtas toks išmintingas pranešimas, kad jis yra protingose, išmintingose rankose. Ponas Hokmarkas yra iš tikrųjų tas žmogus, kuris yra išmintingas ir man tikrai labai džiugu su jumis bendradarbiauti. Pirmiausia, mes pritarėme pranešėjui turėtume ir galėtume geriau pasinaudoti tarptautinių valiutos fondų. Tai yra oficiali globali institucija, kur numatytos aiškios procedūros ir sudėtis. Mes e, čia sutarėme su Gunaru ir pritarėme jo pozicijai. Šiek tiek atsargiau žiūrime į pernelyg didelį reguliavimą. Tačiau klausiau jūsų pasisakymo e, šios dienos sesijos pradžioje ir man susidarė įspūdis, kad mes, na, jeigu ne vienodą požiūrį turime, tai bent jau labai panašų į šį klausimą. Leiskite dar kartą pasakyti, kad Junktinės valstijos ir ES gal 40 procentų vykto bendros prekybos ir sukuria 50 procentų pasaulio BVP. Tad Turime šiuo aspektu nepamiršti. Privalome pasinaudoti visomis esamomis priemonėmis bendratarbiavimui plėtoti. Turėtume plėtoti teisėkuros dalyvių transatlantinį dialogą, pavyzdžiui. Turėtume skatinti tarptautinės organizacijas, tokias, kad Tarptautinis valiutos fondas ir G20 e, raginti laikytis mažo deficito ir mažinti įsiskolinimus. Tai yra tos pamokos, kurias išmokome iš pastarųjų metų ir mėnesių. Mano požiūriu, kol kas šiais klausimais egzistuoja e, daugiau skepticizmo dėl tarp, e, tarp, dėl tarptautinių sandorių. Mes negalėsime pritarti e, nuostatoms susijusiams būtent su šiais dalykais. Aš norėčiau dar kartą padėkoti už tą sunkų darbą, Gunarai. Dėkoju. Thank you, Mr. Mr. Klute, please. Ja, danke. Dėkuoju toliau ponas Kliūtė. Dėkuoju, aš taip pat nesu šešėlinis pranešėjas. Mūsų frakcijos šešėlinis pranešėjas yra Michael Portas bet jis dėja negalėjo atvykti į šį posėdį, taigi pateikė man savo užrašus. Ir aš, kadangi jis pateikė tos užrašus anglų kalbą, perskaitysiu juos anglų kalbą. Taigi pradėsiu nuo to, ką Michaelis man užrašė. Gunaras teigia, kad disbalansas atsiranda dėl to, kad yra nepakankama ekonomikos konkurencija. Ir tas konkurencingumo trūkumas yra pasiekmė. Pasiekmė to, kad pasaulio valdysenoje nebuvo bendradarbiavimo. Visų pirma, konstatuojamuose dalise ir 13 e, punkte yra kalbama apie vystimasi. Mes manome, kad mes turėtume užkirsti kelią turtingųjų protekcionizmo modeliui. Mes turėtume skatinti tas ekonomikas, kurios daugiau eksportuoja. Mes norime e, užtikrinti sąžiningos prekybos principą. Ir ta sąžininga priekyba, tai reiškia, kad tai negalė, ne, neturėtų būti protekcionistinė sistema, tai turėtų būti toks ekonomikos koordinavimas, kur deficitai ir perteklius e, subalansuotų, atsvertų vieni kitus. Toliau kitas e, esminis dalykas yra institucinė problema. Günaras norėtų, kad Tarptautinis valiutos fondas e, prisijimtų vadovaujantį vaidmenį pasaulio ekonomikoje. Tačiau, kalbant apie didžiai, didžiai dvidešimtuką ir tarptautinį valiutos fondą, reiktų kalbėti, kad jie iš vienos pusės yra ir problemų kuriejai ir jie negali pasiekti subalansuotos situacijos tarp valstybių narių. Todėl mes turime siekti e, jungtinių tautų restruktūrizavimo. mes turime siekti stabilios makroekonomikos. Toliau, Mika, Mikalio, po, tai buvo Mikalio Portaš komentarai, o pats norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad man pačiam yra labai svarbus 69 pakeitimas, kurį pats ir pateikiau. Čia yra kalbama apie žaliavų ir maisto produktų spekulaciją. Apie tai jau buvo paminėta ir norėčiau dar kartą pabrėžti šį klausimą, nes man atrodo, kad tai yra tikrai labai svarbus klausimas ir aš norėčiau, kad mes pasiektume kompromiso šiuo klausimu, nes manau, už tai pasisakytų dauguma parlamento narių. Ir tai yra ta tema, kuri vis labiau atsispindi žiniasklaidoje ir e, pa, per pastarąsias mūsų diskusijas su Mišel Barnie mes taip pat palėtėme šį klausimą. Tai įrodo, kad mes turėtume šį klausimą išsameu nagrinėti, todėl aš tikrai būčiau už tai, kad mes pasiektume protingo kompromiso šio klausimu. Ačiū. Thank you, Mr. Klute. Now I give... Ačiū, ponui Klute. Komisijai žodis, prašau. Thank you, Mr. Chair. Dėkoju, pane pirmininkė. Galime su pritarti daugeliui politikos rekomendacijų, kurias pateikė pranešėjas. Tarp pakeitimų irgi yra daugybė tokių, kur atsispindi pranešimo svarbiausiai siunčiami signalai ir kuriems galima pritarti. Dėl esmės, dėl institucinių dalykų egzistuoja tam tikrų nuomonių skirtimų, kad dėl esmės galime pasakyti, kad komisija dalyvauja diskusijoje dėl bendro ekonomikos valdysinų. Ged Dvidešimtuko klausimai ten taip pat keliami, ten siekiama pagerinti politikos, ekonominės politikos koordinavimą tarp G20 pirmiausia valstybių siekiama geresnio ekonomikos vystimo, geresnės atskaitomybės ir taip pat siekiama priimti sprendimus dėl valiutos kurso. Mes manome, kad svarbu turėti tinkamą mechanizmą valiutų kursų reguliuoti ir taip pat turėti tinkamą sprendimų gyvendimo mechanizmą. Globalus bendradarbiavimas e, TVF lygmenių yra ypatingai svarbus dalykas, kai dėl kapitalo srautų apie tai irgi buvo kalbama G20 susitikime. Svarbu laikyti subalansuoto požiūrio į kapitalų srautų judėjimą. Mums Tam reikalingos tam tikros gairės. Svarbu užtikrinti kapitalo judėjimo kontrolę, tai būtų viena iš priemonių, kuri yra neseniai dėkta. Svarbu, kad kapitalo judėjimas atitiktų makroekonominės politikos požiūrį. Kai dėl e, apsikeitimo e, neįvykdytais įpareigojimas atliekant kreditinius sandorius. Čia taip pat reikalinga priimti sprendimus. Visos tos pastabos buvo pateiktos G20 susitikime e, ir tai atsispindi ir nuomonės projekte. Pone Beres kalbėjo, kad G20 ir jungtinės tautos taip pat turėtų palaikyti tam tikrus santykius. Kaip žinote, jungtinėse tautose prasidėjo diskusijos šiuo klausimus buvo diskutuojama dėl rezoliucijos 6910, kur kalbama apie bendrą ekonominę valdyseną. Ekonominių ir socialinių e, reikalų komitetas ekosokas turėtų e, atidžiau išnagrinėti tuos rezultatus. E, Rūpjūčio mėnesį Čilėje vyks formas, konferencija, kur bus irgi kalbama apie bendrą ekonominį valdymą. Kad dėl institucinių dalykų norėčiau pasakyti porą pastabų. E, komisija pateikė savo indėlį e, šiuose diskusijose. Mes manome, kad ES politinis matomumas yra ypač svarbus dalykas. Svarbu, kad e, ES šios rytie būtų atstovaujama vieningai, kad jis vienu balsu reikštų savo nuomonę. Kol kas struktūruotos, struktūruotos suvavimo TVF ES neturi. Tad reiškima daugybė nuomonių. Tautiniuose forumuose irgi kalbama gana patrikai. O tarptautiniuose forumuose ES turėtų būti atsvama tinkamai, kad jį kalbėtų vienu balsu. Lisabonos sutartis numato pereinamuosias tam tikras nuostatas, tačiau ten nenumatyta, kaip pagerinti atstovavimą Europos Sąjungoje. Ten numatytas tam tikras status quo. Tokia situacija nėra patenkinama, komisaras Rein e, birželio 16 dieną pateiks komisijos nuomonę dėl jungtinių tautų siūlymo ir dėl požiūrio e, į bendratarbiavimą su TVF ekonominės valdysenos kontekste. Komisija mano štai ką. Kalbant kitai teisėkuros terminais, Ekonominė priežiūra turėtų remtis Europos komisijos požiūriu ir Europos parlamentas ir taryba turėtų priimti sprendimus, kad būtų galima sustiprinti minėtą priežiūrą, kad būtų stiprinamos finansinės institucijos, nes tai atitinka 17 ES sutarties straipsnį. Tai yra ES kompetencijos rytis ir mums yra nesunku šioje srityje pasiūlyti tam tikrus sprendimus. 17 straipsnis į savo nustarties čia mums yra labai svarbus. Taigi mes manome, kad parlamentinės diskusijos yra ypač svarbus siekiant e, supaprastinti kai ką siekiant užtikrinti geresnę pasaulinę ekonominę valdyseną. Ir mes patvirtiname, jog esame pasiruošę bendradarbiauti su pranešėjų, šešėliniais pranešėjais ir komitetu. Ypač džiaugiamės klausimu dėl bendros ekonominės valdysenos, kuris vyks birželio 27 dieną. Ir jeigu manote, kad mūsų dalyvavimas ten gali būti reikalingas, tai tuomet mes esame pasiruošę ten dalyvauti. Ačiū. Žodis pranešėjai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už tas pareikštas skirtingas nuomonės. Norėčiau pasakyti porą bendro pobūdžio pastabų. Aš manau, kad svarbu yra sustarti, ko mes norim pasiekti šiame procese. Bent, kas, kai mes įsivaizduojame bendrą ekonominę valdyseną, kai mes apie tai šnekame, man susidaro įspūdis, kad kai kurie, kai kurie kolegos kalba apie kažkokią pasaulinę vyriausybę. Ne, to padaryti nebus įmanoma. Ir tai reiškia, kad mes, jeigu laikysime tokio požiūrio, prarasime galimybę padaryti tam tikrą poveikį ten, kur galėtume. Turime susitelkti prie tokių dalykų, prie kurių įmanoma dirbti ir kuriuos įmanoma įgyvendinti. Kitas dalykas. Kartais, kai mes kalbam apie pasaulinę ekonomiką, globalią ekonomiką, man susidaro įspūdis, kad kai kas iš kolegų mano, kad pasirėjai du bent jau dešimtmečiai buvo tikra katastrofa, bet juk taip nėra. Pastarėjai dešimtmečiai globalioje ekonomikoje buvo didžiulių pasikeitimų į gerą pusę laikotarpis. Ponas Siklūna, man atrodo, vienintelis kalbėjo būtent apie tai. Na, o problemos, su kuriomis susidurėme, yra problemos, kurios kilo dėl globalios ekonomikos struktūros keitimosi. Globali ekonomika e, dar neseniai reiškia vieną - ES Junktinės valstijos. Visos institucijos yra paremtos būtent tuo. Mes diskutuojame apie Tarptautinio Lietuvos fondo pasaulio banką ar panašiai. Kas ten vadovauja? Europiečiai vadovauja Tarptautinio valiutos fondui, pasaulio banko vadovauja amerikiečiai. Dabar situacija keičiasi. Tai nėra blogai, tačiau tai iškelia mums naujų iššūkių. Mums reikia dirbti su juo. Ponas Siklūna paminėjo, ką jis mano apie šią perspektyvą. Matome finansinių sistemų tam tikrą silpnėjimą. Ir čia mes turime permastyti pasaulinę ekonominę valdyseną iš naujo. Turime sustelkti prie kai kurių dalykų. Aš manau, kad ten, kur sukūriamas perteklius, tas perteklius dažnai yra parengtas trūkumų ar deficitų kitur. Dažnai nacionalinės vykdomos politikos sukuria tą perteklių ar deficitą. Ne visada, bet taip yra. Pavyzdžiui, Amerikos ekonomikos pavyzdys. Matėme, kad vyko dešimtmečiai, kai e, monetarinė politika visiškai nebuvo reguliuojama ir prižiūrima ir mes matome, kokios įtakos tai turėjo uh, E, Junktinių valstybių ekonomikai. Matėme, kaip tai takojo Kinijos ekonomiką. Visa tai yra susiję. Žvelgiant iš šios perspektyvos, mano požiūriu, yra labai svarbu, kad kalbėdami apie bendrą ekonominę valdyseną turėtume tam tikras taisyklės, e, kad būtų galima tinkamai vykdyti monetarinę politiką, kad turėtume daryti gerą įtaką kitoms pasaulio dalims. Turime turėti teisingą valiutos kursą kuris irgi darytų gerą įtaką. Deficitas ir viešieji finansai taip pat, mes žinome, turi įtaką kitoms rytims. Mes jau ES šitą pamoką išmokom, jie puikiai žino. Visą tai yra esminiai dalykai. Manau, kad prie jų turime susitelkti labiausiai. Paskui, aišku, diskutuosime dar apie įvairias institucijas. Aš manau, kad čia galime pasakyti tvirtai. Visos institucijos, kurias turime, formalius ar neformalius, turi ir privalumų, ir trūkumų. Jungtinės tautas mes paminėjome, ar ne? Nežinau, ar kalbant apie bendrą ekonominę valdysimą, na, ši organizacija yra tinkamiausia vykdyti tas svarbiausias valdysinos funkcijas. Tačiau TVF, manau, yra ta struktūra, kuri geriausiai atitinka tą uh, E, bendros ekonominės valdysenos poreikį. Turime apsitarti, kaip pasinaudoti tinkamiausiai tą egzistuojančią struktūrą. Didysis dvidešimtukas yra svarbus dalykas taip pat. Mums reikia neužmiršti, kad į ten patenkama grinai uh, uh, subjektyvios atrankos būtų, pavyzdžiui, Švedija ir Malta neįeina į G20. -tuką kai kurios ekonomikos gali vystytis e, visai neblogai nepatekdamos į tą 20-uką, tuo tarpu, kad kai silpnesnėms G20 yra atstovaujama. E, ten yra šalių, kurios kažkada galbūt buvo labai stiprios ekonomiško, dabar nebėra. Tad kodėl nepasinaudoti progą ir naujai iškilusias ekonomikas įtraukti G20? -uką? Kodėl, pavyzdžiui, nepažvelgti tas ekonomikas, kurios puikiai yra tvarkomos? Kodėl nepažvelgti tas, kurios tvarkomos prastai? Tad aš manau, kad tai būtų tam tikras postumis aptarti problemoms, kurių, kurias aptarti vengiame. Manau, kad mums reikia pasakyti, kad matėme, kokius yra sprendimų įgyvendinimo problemos G20. -tuke. Kalbėjome taip pat apie mokesčių priebėgas kalbėjome apie kapitalo reikalavimo kriterijus. Galbūt galima rasti kažkokią simbiozę tarp G20, TVF ir dar kokios nors organizacijos. Visa tai būtų irgi visai vertinga patirtis, kurią reikėlėtume panagrinėti. Manau, kad TVF galėtų užsimti ekonomikos reguliavimu Ir jeigu globaliai ekonomikai numatytume taisyklės, tai tuomet situacija irgi pasikeistų į gerą. Noriu padėkoti komiteto vadovams, kad pagaliau įvyko komitete šį diskusiją. E, na, nelabai greit pavyko ją surenkti, bet na, šiandien tikrai buvo labai įdomi. Ačiū. vuelvo a anunciar que el, el, el lunes 27 a las 4. Norėjau tik pasakyti, kad 27 dieną 16 val. vyks viešieji klausimai šią temą ir jos, į tos klausimus pakvietėme keletą jums žinomų svečių. Paskui rugsėjo 19 dieną balsuosime e, komitete ir būsime pasirengę plenarinę sesiją balsuoti spalio mėnesį. Taigi, jeigu jūs neturite nieko prieš, baigėme šį darbo atvarkės punktą. Dabar skelbiu klaus... E, darbo atvarkės punktą kiti klausimai. Atrodo, kad tų kitų klausimų nėra. Kitas mūsų posėdis įvyks pirmadienį, birželio 27 dieną. Apie tai jau minėjau anksčiau. Taigi, posėdį baigėme.